Kis klausimas e, bendros diskusijos dėl mokesčių politikos. Išklausysime komisijos pareiškimo. Taip pat e, kalbėsime apie metinę mokesčių ataskaitą. Pirmiausiai suteiksiu žodį Evai Kailį keturioms minutėms. Il viceprezidente Moscovici a nome della Commissione per essere qui con noi. Prego, onorevole. Thank you. Uh, commissioner, dear colleagues, uh, one of the major challenges of uh, this annual tax report Komisijos nariai, gerbiamas pirmininkė, <clears throat> buvo pateiktas labiau politinis požiūris į pasirinktą temą, ne taip kaip yra įprasta. LuxLeaks skandalas dar kartą parodė, kad reikia politinio uh, atsako Europos parlamentui reikėjo patvirtinti politinę poziciją, neapsimesti, kad nieko nevyko. Ši, e, metinė, šis metinis mokesčių, e, metinė mokesčių ataskaita. Būtent apie tai joje ir kalbama, raginant patvirtinti aiškius politinius sprendimus. Ypatingai norime pabrėžti, klausimus susijusius su socialiniu teisingumu, užtikrinimu mokesčių politiką, kapitalo apmokestinimu, pajamų apmokestinimu iš e, vertybinių popierių, iš indėlių, palūkanų, taip pat būtinybė kovoti su mokesčių vengimu. Ši priemonė yra labai populiari daugelį valstybių narių. Kolegos patikė tinkamus pasiūlymus susijusius su procedūriniais um, mokesčių išimtims taikomais aspektais. Taip pat buvo pateikta pasiūlymai dėl strateginių investicijų fondo lėšų naudojimo šioje srityje, <clears throat> dėl įmonių apmokestinimo ir įmonių apmokestinimo pelno mokesčio konsoliduotos bazės buvo pateikti pasiūlymai, kaip ir pasiūlymai susijęs su uh, <clears throat> Europos įmonių konkurencingumo apmokestinimu bei smulkaus ir vidutinio verslo mokesčiais. Europos parlamentas yra susiskaldęs į dvi stovyklas, tų, kurie labiau linkia koordinuoti veiksmus ir tų, kurie labiau linkia, linkia harmonizuoti veiksmus ir priemonės, jeigu mes norėjome pabrėžti būtinybę pasinaudojant Europos semestru labiau harmonizuoti mokestinius klausimus ir e, sąžiningus mokesčių mokėtojus, <clears throat> taip pat jų atžvilgių taikyti atitinkamas skatinamasias priemonės buvo pareikšta parama politinėms priemonėms nukreiptoms prieš agresyvų mokesčių planavimą, mokesčių vengimą ir slėpimą. Buvo pasiektas susitarimas dėl tinkamo mokesčių <clears throat> sistemos valdymo, siekiant paremti smulkų verslą ir konkurencingumą. Taip pat mokesčių politikos socialiniams padariniams buvo skirtas deramas dėmesys ypač skurdžiau gyvenančių asmenų atžvilgių. Buvo kalbama apie būtinybę susitarti dėl bendrų iniciatyvų mokesčių politikos srityje, veiksmingiau kovoti su mokesčių priebėgomis, renkti ataskaitas atsižvelgiant į padėtį atskirose šalyse, daugiau dėmesio skirti darbo apmokestinimui bei automatiniam keitimuisi informaciją tam, kad e, galiojančios mokesčių taisyklės būtų geriau įgyvendinamos praktikoje. Taip pat buvo skirta dėmesio neskaidriems valstybių ir tarptautinių koncernų susitarimus mokesčius rytė Europos parlamentui buvo labai svarbu pademonstruoti savo griežtą poziciją prieš bet kokias neskaidres praktikas, <clears throat> kurios yra pasitelkiamos siekiant iškraipyti arba pagerinti savo konkurencinę padėtį rinkoje atitinkama informacija iš bankų e, susijusi su galimu mokesčių slėpimu turi privaloma tvarka būti teikiama nepaisant to, kol e, nėra aiškiai įvardinamos atitinkamos sankcijos ir bausmės tiems, kurie nesilaiko šio reikalavimo, mes įvertiname skeptiškai, nepaisant atitinkamų nesutarimų, turime pasakyti, kad ši metinė mokesčio ataskaita yra pakankamai <clears throat> nusekliai parengta ir joje yra nutiesiamas gairės skaidriai ir e, verslui priimtinai mokesčių politikai. Pone Kailį, jūs kalbėjote per ilgai ir turime taupiai naudoti turimą laiką, suteiksiu žodį, nedelsdama komisijos narį Maskovičių, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Dėkuoju, kad suteikėte galimybę pasakyti man apie mokesčius Europoje. E, šiandien e, buvo paminėta, ką tik tai e, padėtis mokesčio, aš visiškai pritariu, nes labai dažnai mes negalime išskaityti politikos, nematome Ir e, tai kelia labai rimtų problemų visai Europos Sąjungai. Pirmiausia, labai dažnai fiskalinės taisyklės trukdo plėtotis vidaus rinkai, nes da, Europos e, dalis Europos įmonių ar užsienio įmonių ne, nėr, nemoka visų mokesčių, kiek turėtų mokėti ir tai trukdo ekonomikos augimui ir konkurencingumui E, taip pat e, taikomas kartais agresyvus mokesčių planavimas, atsiranda dėl to labai daug skirtimų, nevientisumo e, mokesčių sistemose ir reikia pasakyti, kad pačios valstybės narės konkuruoja tarpusavėje, kad užsitikrintų palankesnę mokesčių bazę. Mums reikėtų, dabar matome, kad sistema yra palanki galingesniems desniems ir socialinį, e, socialinis kontraktas tarp piliečių ir valdžios institucijų atsiduria pavojuje dėl tokios politikos. Reikia dabar imtis e, plačių ir sparčių veiksmų. Mes, kaip ir jūs, panašiai galvojam pirmiausia atkurti e, mokesnį teisingumą visose valstybėse narėse. Tokiu būdu reikia kurti mokesčių srityje vidaus rinkoje. Reikia skatinti įmonės investuoti ir e, užtikrinti jų pasitikėjimą. E, kalbame apie skaitmeninę e, vidaus rinką, energetikos ir turime panašiai galvoti, galvodami apie fiskalinius dalykus. Mes turime galvoti apie valstybės narės, e, kai kurios pritarė mūsų ambicingiems sprendimams. Mes e, komisija e, manome, kad komisijos politinis, tikrai politinis prioritetas yra kova su mokesčių sukčiavimu ir vengimu. Komisija ėmėsi tvirtų priemonių, norėdama užtikrinti mokesnį skaidrumą ES ir pasiūlyta direktyva dėl informacijos keitimosi apie sprendimus mokesčių spre, e, srityje. Tai bus taikoma visoms valstybės narėms, jos turės keistis informaciją apie e, sprendimus mokesčių e, srityje. Ir Taip pat e, reikia užtikrinti skaidrumą dėl tų mokestinių sprendimų ir ES turėtų būti tarsi e, lyderė, prekursorius, užtikrinant globalių mastų didesnį skaidrumą šioje srityje mokestinių susitarimų. Ir Taip pat reikia galvoti apie tam tikras pramonės e, sritis ES ir žiūrėti į tai, kaip yra kiekvienoje valstybėje narėje. Komisija dirbs su Europos parlamentu. E, kol kas komisija nepriėmė galutinio sprendimo, bet taip, kaip bus dirbama, mes, mes norima atlikti analizę, įvertinti būtinus veiksmus ir paskui patvirtinti bendrą poziciją. E, vietos, kur įmami e, mokesčiai, e, pelno mokesčiai klausimas. E, mes turime vidaus rinką ir dabar turime skirtingas 28 mokesnės taisyklės, tiksliau sistemas. Mes e, žinome, kad EBPO yra atlikusi labai e, įdomaus darbo, bet negalima vien tik tai tuo remtis. Komisija, e, žvelgdama į tendencijas pasaulio lygmenių, taip pat pateiks tam tikrus pasiūlymus. Mes sieksime užtikrinti, kad būtų mokesčiai įmami ten, kur kuriama vertė ir e, taip pat galvome apie e, pel, įmonių pelno mokesčio bazę jos suvienovidinimą ir tai leistų užtikrinti didesnį konkurencingumą įmonių vidaus rinkoje. Mes taip pat norime išvengti e, manipulacijų e, E, piknaudžiavimo sistema. Ir taip pat e, reikia siekti tolesnių veiksmų platesnių mastų, pasaulio mastų, ypač didžiojo dvidešimtuko e, kontekste. Aš esu tikras, kad jūs, kaip parlamentas, ypač jūsų specialusis komitetas, ekonomikos reikalų komitetas taip pat įneš savo indėlį. E, finansinių sandorių e, mokestis e, taip pat yra svarbus elementas, apie tai yra kalbėjęs ponas Junkeris. Mes turėtume ryštingai elgtis ir vengti labai brangių tam tikrų gelbėjimo priemonių. Taip pat norėčiau pasakyti, kad sausio mėnesį per paskutinę kofin tarybą valstybės narės, kurios e, bendradarbiauja mokesčių srityje, pasisakė už finansinių sandorių mokestį, kuris e, turėtų pradėti būti taikomas 2016 m. sausio mėnesį. Be to, valstybės narės, kurios dalyvauja sustiprintame bendradarbiavime, e, kalba apie tai, kad reikia atsižvelgti į poveikį realiai ekonomikai ir galimam veiklos perkelimui. Mes e, kaip komisija sieksime suteikti techninę paramą valstybėms narėms, kad būtų galima e, e, įgyvendinti uh, uh, pagrindinius komisijos uh, pasiūlymus. Komisija taip pat pateiks PVM mokesčio reformos pasiūlymų administravimo reformos pasiūlymų. E, komisija taikys, e, tiksliau, rems globalų požiūrį ir taip pat e, sieksime, kad taryba svarstytų šios klausimus ir kad būtų rastas sprendimas. Ir taip pat bus kreipiamas dėmesys į uh, mokesčio, PVM mokesčio normą. Uh, Norėčiau padėkoti pradėšiai ir e, taip pat e, kovo 30 dieną aš atvyksiu į specialų į e, komitetą dėl mokesčių ir kito panašaus poveikio priemonių. Mes toliau svarstysime šiuos klausimus. Ačiū komisijos nariai. Dabar pirmasis kalbės ponas Stolojanai. Pusantros minutės. Ačiū Pirmininkė, pirmiausia, noriu pasveikinti naują komisijos iniciatyvą, tai yra mokesčių skaidrumo paketą. Aš esu įstikinęs, kad automatinio keitimos informacija įvedimas tarp valstybių narių, kai primami mokesčiai dėl, sprendimai dėl mokesčių, iš tikrųjų atitinka mūsų piliečių poreikius, nes piliečiams reikia paprasto sprendimo, nes pelno, e, pelno apmokestinimas turi būti ten, kur uždirbamas pelnas. Galime pervedinti pelną į kitą šalį, e, pasirenkant atskirai ar taikant kūrybišką apskaitos praktiką. Taip pat komisijas parengs naują veiksmų planą. Džiaugiuosi tuo komisijos pasiūlymu dėl kovos su mokesčių vengimu. Antra, noriu padėkoti poniai Kailį Mm, parengus šį pranešimą ir kaip kiti kolegos, su, kuriuo, su kuriais puikiai pasidarbavome rengiant šį projektą. Norėčiau pateikti pasiūlymą dėl vieno, vienos svarbios minties. Tik tai per gerą bendradarbiavimą tarp valstybių narių e, ir su trečiosiomis šalimis mums pavyks pasiekti realios pažangos, kovojant su mokestinių sukčiavimų ir mokesčių vengimu ir e, pelno perkelimai kitas šalis. Ačiū. Kolegos, kaip žinote, mes daugiau kaip pusvalandį vėluojame ir aš noriu pasiūlyti neleisti uždavinėti klausimų, nors daug kas kelia tas korteles ir noriu pasakyti. Tikiuosi, kad suprasite mano sprendimą šiuo atveju. Dabar iš karto, ponia Freira, dvi minutės. Ačiū pirmininkė, komisarė. Mano šalyje, Portugalijoje, kaip ir daugelė kitų, maža bendrovė, kuri vos išgyvena krizę, bet to, kad e, sunkiai be gali pasiskolinti, turi sumokėti 503 procentus pelno mokesčių. Tačiau čia nėra didelės bendrovės kaip Amazon, Starbucks, sugeba susitarti ir sumoka 1 e, procento mokestį pasinaudodamas valstybė narių mokestiniais skirtumais. Antra, mano šalis nesurinka pakankamai mokesčių, kad padengtų svarbiausias išlaidas sveikatos priežiūrai, e, švietimų ir galiausiai turi mokėti baudas dėl to, kad pažeidžiamos valdysenos taisyklės. Na, o 20 didžiausių bendrovių Portugalijoje, kurios galėtų prisidėti savo mokesčiais, kad mūsų biudžetas būtų subalansuotas, nusprendžia perkelti savo biurą į Niderlandus ar Luksemburgą, kad pasinaudotų mokesniais pranašumais tose šalise. Tokio mokesnio dempingo praktika tarp šalių, kurios turi tą pačią panašią rinką ir tą pačią valiutą, yra nesuprantama. Naujos komisijos taisyklės reiškia, kad bus privaloma keitimasis informacija apie mokesnės taisyklės, tai yra žingsnis teisinga linkme ir aš dėkoju komisijos nariui Moskovisi. Tačiau to per mažai reikia daug daugiau priemonių imtis kovojant su mokesčių rojais, derinti e, apmokestinimo pagrindus e, bendrovėms. E, mes turime pademonstruoti ryštą, siekdami čia pažangos ir parlamentas yra pasiryžęs prisidėti prie šio naujo požiūrį mokesnę politiką įdėgymo. Tikiuosi, kad e, mes suslausime ne tik pilietinės visuomenės paramos, bet ir, ir komisijos, mes pasieksime ir sutarimą su taryba. Mūsų priečiai reikalauja ne, tokios paramos iš visų Europos institucijų. Tai yra mūsų atsakymas. Ačiū. Toliau ponas Kužmiuk, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Nepaisant to, kad e, e, Europoje yra suderinti kai kurie mokesčiai PVM, pavyzdžiui, ar akcizai, yra daugybė mokesčių, kurie nėra suderinti, nėra harmonizuoti, įmonių pelno mokesčiai, čia trūksta konvergencijos. Daugelėje šalių trūksta sudarinimo ir e, yra PVM sukčiavimo daug, karuselinio sukčiavimo, e, kuomet pasinaudojame efektyvais sandėriais siekiant iš atsiimti PVM mokesčius. Aš manau, kad E, labai gaila, kad e, didelės įmonės vengia smokėti mokesčius. Pirminkė nutraukia kalbėtoją. Atsiprašau, tačiau jūsų laikas baigėsi. Aš turiu būti griežta, nes mes e, atsiliekame nuo grafiko, nedelsiu ir iš karto steiksiu žodį kit, kitai nariai Vani Van Hoizen. Ačiū, pana pirmininkė. Gerbimi kolegos, komisijos nariai, kaip prieš kelis metus e, dirbau e, labiau e, domėjausi mokesčių sritimi, tai man ta tema buvo pakankamai nuobodi, tačiau per tą laiką situacija pasikeitė, tačiau negaliu pasakyti, kad dėl labai teigiamų priežasčių dėja. E, viskas pasikeitė dėl LuxLeaks skandalo, dabar esame tokie padėtie, kai prasti piliečiai yra sunerime dėl to, kad patys turi mokėti daugiau mokesčių, kaip ir smulkusis verslas, to tarpu tarptautiniai koncertai, atrodo, sugeba prasmukti pro e, tas tinklo, mokestinio tinklo akis, taigi e, pribrendo laikas žengti kelis žingsnius į priekį Privalome pirmiausia išsiaiškinti, apie ką kalbame, patvirtinti tinkamas apibrieštis, kas tai yra mokesčių vengimas, slėpimas, moketinis sukčiavimas, apibriežti mokestinės priebėgas. Taigi turime pirmiausiai susitarti tarpusvėje, kad žinotume, apie ką kalbame. Komisijos pasiūlyme siūlim, siūloma užtikrinti didesnį skaidrumą ir tai yra būtina prielaida tam, kad žinotume, apie ką eina kalba Komisija puikiai supranta ir visi supranta, kad ši problema neapsiriboja Europą, ji yra pasaulinio masto, todėl būtina kalbėti su kitomis pasaulinėmis galiomis dėl būtinybės užtikrinti didesnį skaidrumą mokesčius ir tie tikiuosi neviršijau man skirto laiko. Ačiū. Kitas kalbėtojas yra ponė Matijas, kalbės pusantros minutės. Ačiū ponė pirmininkė. Manau, kad kalbėdami apie dabartinį mokesčių politiką turim pasakyti, kad yra neveiksminga ir neteisinga, ypač tai tapo aišku e, krizės laikotarpiu, kuomet buvo pradėtos taikyti taupomosios taupimo priemonės, kuomet padidėjo e, konkurencija, daug e, pajamų ir pelno buvo nuslėpta, o tuo tarpu mes pamatėme, kad smarkiai padidėjo mokesčiai vartojimui ir darbui, ypač katastrofinės pasiekmės, pasiekmės patyrė pietų Europos valstybės dėl taupimo priemonės, taip pat didėja ir turtinė neligybė, vykdoma agresyvi mokesčių politika, socialiniai skandalai mokesčių slėpimas ir tokie skandalai kaip LuxLeaks yra tik tai Lietkalnio viršūnė. Komisijos pasiūlymuose aiškiai matome, kad e, tiksliau komisijos pateikta informacija aiškiai rodo, kad vis didėja mokesčių vengimo ir slėpimo atvejai. Pavyzdžiui, 90 procentų, 90 e, Portugalijos įmonių perkelė savo buveinės į Luksemburgą, tai reiškia nieką kitą kaip mokestinį dempingą. Yra atitinkamos priemonės, kurios patvirtintos jau 76 metais komisija nepasiekė, kad jomis būtų pasinaudojama. Taigi būtina užtikrinti skaidrumą ir viešumą. Tai yra būtiniausia prielaida. Pone Skotkato, labai ačiū. įmonės ir turtingi piliečiai randa vis e, subtilesnių būdų, kaip vengti mokesčių. Dėl to valstybės biudžetams trūksta pajamų, negalima investuoti į tinkamą infrastruktūrą, kad e, būtų galima patenkinti piliečių poreikius. Mūsų visuomenės apsaugosime tik tai spręsdami agresyvos mokesčių planavimo ir mokesčių vengimo problemas. Mokesčių vengimas kenkia bendrai rinkai, tarptautinės korporacijos pasirašo sustarimus su vyriausybėmis, kurių niekuomet negalės pasirašyti smulkus verslas, kuris dirba ES viduje žalieji, todėl reikalauja baigti kurti bendrąją, bendrąją rinką, įtraukiant atitinkamas nuostatas dėl sąžiningo apmokesnimo ES viduje praėjusių metų lapkričio mėnesį po to, kai e, išaiškėjo e, informacija buvo paviešinta apie skandalingus sustarimus tarp dabartinio komisijos pirmininko Junkerio ir kai kurių užsienio įmonių, nepaisant e, komisijos pirmininko Junkerio pozicijos, e, reikėtų, kad Junkeris arba imtųsi tinkamų veiksmų, sprendžių klausimą, arba atsistatydintų. Praėjusią savaitę buvo pateikti komisijos pasiūlymai dėl veiksmų ir turbūt nenustepsite, kad mes esame jais labai nusivylę, būtina užtikrinti keitimas informaciją tarp valstybių narių e, atitinkamos nuostatos galioja nuo 76 metų, tačiau jų niekas netaiko. Jeigu jos būtų taikomos, tai tokių skandalų nekiltų. Tai tačiau yra tik viena priemonė, kurios reikia imti siekiant pagerinti mokestinį skaidrumą. Palankiai vertinu skambius pareiškimus e, dėl mokesčių konkuravimo ir mokesčių vengimo e, šių metų mokesčių E, ataskait, mokesčių politikos ataskaitoje taip pat palankiai vertinu bendrą konsoliduotą įmonių e, pelno mokesčio e, bazės, jie susijusius pasiūlymus ir mokesčių sąjungos kūrimą, kaip žalioji, buvau labai nusivylusi tuo, kad mūsų svarbiausi pakeitimai besiruošiant Paryžiaus klimato kaitos konferencijai dėl ekologinių mokesčių ir dėl atsisakymo subsidijuoti iškastinį kūrą buvo atmesti. Turime prisiminti, kad strategiškai naudojantis mokesčiais galime sukurti mūsų visuomeniai tvarę ir teisingą ateitį, pat ir mūsų vaikams. Ačiū pusantros minutės, dabar kalbės ponas Stanė. sakoma, kad po LuxLeaks skandalo kažkas turėjo būti padaryta, komisija turės imtis visų įmanomų priemonių, pradėti kovoti su mokesčių sukčiavimu ir vengimu, kad visos valstybės narės prie to prisidės, bet e, pirmininkas Junkeris e, didelis ekspertas yra šioje srityje dėl to, kad ilgai buvo Luxemburgo ministras pirmininkas, žadėjo asmeniškai E, dalyvauti tam tikrose veiksmuose, bet ne viskas buvo padaryta ir iš tikrųjų viskas dabar yra tik tai fasadas, fasadinės priemonės. Valstybės narės e, konkuruoja aršiai tarpusavyje užkulisiuose. Ponas Moskovisi pateikė pasiūlymų praeitą savaitę, bet e, vis tiek neatsakyta ar tyčia ar netyčia į daugelį aktualių klausimų, nes daug tokios praktikos, kuri egzistuoja dabar, yra teisėta, ji yra leidžiama, reikia atsakyti daug klausimų valstybėse narise ir piliečiai negali supažinti su e, sprendimais, jiems reikia tokios informacijos. Ir e, kol įstatymas e, formaliai toleruos tokią praktiką. Mes galime kalbėti apie daugiau mažiau skaidrumo bendarbiavimą, kol užkimsime, bet niekur nenueisime. Ir aš galvoju, ar galime pasakyti piliečiams, kad tikrai mes norime sukontroliuoti ir sustabdyti šį e, reiškinį, kada ta praktika bus nutraukta. Dėkoju. Dabar ponas Korvin Mikė, vieną minutę. Dėkoju pirmininkė. Europos Sąjunga yra labai įvairi, yra visur įvairovė, visose srityse. Ir mes visur prašome viską suderinti, harmonizuoti. Kolega iš Portuga Portugalijos e, sako, kad į Olandiją žmonės važiuoja įkurti savo įmonės, bet paprasčiausiai Portugalija turėtų sumažinti mokesčius E, valstybės įmonės turi konkuruoti, kad pritrauktų įmonės, bet aš manau, kad šioje salėje to tarizmas yra įsitvyravęs, kur bandoma viską suderinti ir tai yra žalinga. Mes sugriausime viską. Atsiprašau, kolegos, tęsime diskusiją. E, ponas Balts. Ačiū, pirmininkė. Palankiai vertiname komisijos pirmosius žingsnius, e, siekiant kovoti su mokesčių slėpimu ir vengimu. Tie žingsniai buvo būtini, tačiau jų toli gražu nepakanka. Visiškai būtina automatiškai keičiantis informaciją tarp valstybių narių išvengti mokesčių slėpimų, užkirsti jam kelią. Ta informacija būtina reguliariai vertinti ir patikrinti taip pat EBPO nuostatas, EBPO e kontekste reikia e, įgyvendinti atitinkamą skaidrumo taisyklės, taip pat būtina, kad komisija patvirtindama bendrą įmonių pelno mokesčio bazę iš naujo ir vėl išjudintų į klavietę patekusi procesą. Taip pat komisija turėtų įvertinti Elgesio kodekso rengimo grupės veiklą, siekiant pagerinti atitinkamą informaciją ir e, kurią keičia, kurią teikia tarptautinės e, įmonės, tarptautiniai koncernai ir galimybę ją patikrinti. Didžiausią dėmesį turime skirti tikrai ekonomikai, siekdami kurti naujų darbo vietų, pritraukti investicijų, dėkti naujoves. Kadangi pranešime nekalbama apie papildomas efektyvumo ir proporcingumo principo taikymo sąnaudas, tai šis pranešimas yra viena akimi aklas ir negali tikėtis mūsų paramos. Ačiū. Ačiū dvi minutės, ponas Simon dabar pradės. Ačiū pirmininkė. Nelegitimus, tačiau ne neteisėti veiksmai mokesčių srityje buvo per ilgai toleruojami Europos Sąjungoje, kuomet viešumą iškilo uh, liukslik skandalas, piliečiai pradėjo daugiau dėmesio skirti šiems klausimams ir jie pagristai savęs klausia, kodėl jie turi sąžininkai mokėti mokesčius, o tarptautiniai koncernai per įvairius sustarimus gali to vengti, jeigu mes nenorime kad tokie dalykai tęstusi, turime užtikrinti skaidrumą, todėl komisijos pradėta iniciatyva yra tik pirmasis žingsnis. E, Negalime ir toliau toleruoti tokių dalykų e, ir todėl turime patvirtinti atitinkamos keitimosi informaciją prievolės, tačiau jau ir anksčiau tokios prievolės esame patvirtinę, tačiau turime užtikrinti, kad būtų patvirtintas ir atitinkamos bausmės bei sankcijos už tokių įsipareigojimų nesilaikymą. Tik tai tokiu atveju valstybės narės pilnai laikysis prisimtų įsipareigojimų. Gerai, kai komisija dabar siūlo įsteigti centrinį registrą, kuriame būtų kaupiamos ir renkamos mokesčių deklaracijos, tačiau labai svarbu, kad tame registre būtų sukauptos visos įmonių mokesčių deklaracijos ir kad prieiga prie šio registro būtų įmanoma ne tik ES valstybėms narėms, tačiau taip pat laikantis ir visų duomenų apsaugos principų prie e, šio registro prieiga turėtų gauti ir plačioji visuomenė. Palankiai vertinu tą aplinkybę, kad komisija birželio mėnesį ketina pateikti naujus pasiūlymus dėl bendros įmonių pelno mokesčių bazės. Aš noriu dar kartą pabrėžti, kad reikia ir tolesnių veiksmų susijusių su atskirų ataskaitų parengimu apie situaciją valstybėse narėse, kuriuose e, mokesčiai yra, už, kuria, kuriuose pelnas yra uždirbamas ir apmokestinamas. Ačiū, dabar pusantros minutės kalbės ponas Rozatį. Ačiū, ponė pirmininkė. Mokesčių vengimas e, įvairiais teisėtais ir neteisėtais būdais mūsų biudžetams kainuoja daug pinigų, todėl su dideliu džiaugsmu priimu komisijos iniciatyvą pasiūlymus, tai yra pirmasis žingsnis siekiant sutvarkyti situaciją šioje srityje, ypač keičiantis informaciją susijusią su atitinkamais mokestiniais sprendimais. Noriu padėkoti pranešėjai, poniai Kailį, už tolygaus pranešimo parengimą, tačiau lieka dar viena prieštaringa tema 25 punkte pranešėja siūlo komisijai pasvarstyti e, galimybę nustatyti minimalų įmonių pelno apmokestinimą siekdama škirsti kelią žalingai mokestiniai konkurencijai. Manau, kad tas pasiūlymas yra blogas. Pirmiausiai dėl to, kad valstybės narys yra pasiekusios skirtingą ekonominį išsivystimo lygį, kai kuriuose verslo aplinka yra pakankamai gera, kitos negalėjo sukurti tinkamos infrastruktūros, neturi tinkamų administracinių gebėjimų, todėl mes negalime nustatyti minimalius mokesčių tarifus, pirmiausiai dėl to, kad dalis valstybių paprasčiausiai negalėtų tokių paslaugų verslui teikti. Antra, tai yra politinis sprendimas priklausomai nuo to, kokia partija laimi rinkimus, jį priima sprendimus dėl mokesčių politikos, neturėtume kištis į šį demokratinį rinkimų procesą. Dabar suteiksiu žodį poniui Dots, pusantros minutės. Ponui Dots. Poniai Dots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 Aš prisimenu, kaip prieš penkerius mėnesius sėdėjau šituose rūmose ir um, tuo metu buvo LuxLeaks e, skandalas ir po dviejų mėnesių mes susidurėme su SwissLeaks kitų standartų e, skandalų. E, mums reikia iš komisijos labai greito atsakymo ir labai sveikinu tas priemonės, kurias komisija parekomendavo dėl mokesčių tais, sprendimų, tačiau mums tikrai reikia daugiau veiksmų, jeigu mes norime patenkinti mūsų piliečių lūkesčius. Turiu pasakyti, kad man labai didelį nerimą sukėlė komisijos e, komunikatas, e, buvo, e, kuriame buvo parašyta apie kiekvieną šalį atskirai. Parlamentas pritarė šitai priemoniai. Aš tikiuosi, kad bus toliau skatinama šita priemonė ir kad viešoje erdvėje vis daugiau bus paremami greitai taikomi veiksmai pagal kuriuos būtų užtikrinta atskaitomybė kiekvienos valstybės narės atveju. Mums labai svarbi tokia atskaitomybė, kai kalbame apie gavybos pramonę, apie bankininkistės sektorių. Dabar smukus ir jūsinis verslas neturi vienodų sąlygų su tomis įmonėmis, kurios perkel, gali perkelti savo pelną ir paslėpti savo ekonominę veiklą. Aš labai tikiuosi, kad komisija labai smarkiai pritars skubų poreikį uh, užtikrinti, kad ataskaitos būtų teikiamos kiekvienos valstybės narės atveju atskirai. Ir mes turime E, užtikrinti ne tik bendrą e, konsoliduotą įmonių mokesčių bazę. E, mes turime sudaryti sąrašą, juodą įmonių sąrašą ir taip pat turime apibriežti mokesčių oazių savoką. Dėkuoju. Dabar ponas Vandel Kindelerta. Dėkuoju. Labą dieną. Fiskalinė konkurencija tarp valstybių narių yra naudinga ir reikalinga, tačiau galima kalbėti apie tikrą konkurenciją tik tais, jeigu visi dalyviai turi tas pačias taisyklės taisyklės ir jos yra skaidrios. Fiska, e, fiskalinės skaidrumo paketas, e, kurį pareikia komisija, yra labai svarbus pirmas žingsnis. Tai iš tikrųjų um, iš, ištraukia mokesčių uh, taisyklės iš tamsos, tačiau uh, mes turime kalbėti um, ir apie tas pačias taisyklės ir apie pačias priemonės, todėl SwixLeaks ir, uh, uh, vis, ir, ir kit, kitokie skandalai labai svarbios pamokos, kurias turime išmokti. Taip pat mums labai svarbi yra CCTB, tai yra bendra konsoliduota atiduota įmonių mokesčių bazė. Ir e, aš e, manau, kad mes tikrai pasistumėtume į priekį tai įdėgę, e, įdėktume. Mes pritarėme komisijai, kas, kuris tengiasi šitą dokumentų paketą išjudinti iš mirties taško ir tikiuosi, kad tai pasieks ir valstybių vadovus ir vyriausybės. Jeigu mes norime, kad Europa E, būtų ne tik iš didelių įmonių. E, mums reikia, kad e, imtumėmės veiksmų nedelsiant. Ačiū, ponas Langen. Pone pirmininkė, labai ačiū už diskusiją dėl dabartinę metinę, at, at, at, metinę ataskaitą. Per pastaruosius 20 metų mes visą laiką kalbėjome apie tai, kad reikia užtikrinti um, skaidrumą ir kovoti prieš mokesčių dempingą, tačiau nieko nevyko, komisija buvo užmigusi. Ir per pastarųjų mėnesių, per pastaruosius mėnesius buvo tokių įvykių, kurie mums parodė, kaip svarbu imtis pirmųjų veiksmų ir kovoti su mokesčių vengimu ir slėpimu. Ir, um, Visa tai yra aprašyta metinėje mokesčio ataskaitoje. Kalbama apie šimtus milijonų paslėptų mokesčių ir mažiausiai 20 milijonų MVI kiekvienais metais yra nuslepiama apie vienas milijardas eurų, tai mes tikrai turime imtis veiksmų. Kalbant apie valstybės narės, e, jos e, turėtų E, jos neati, neharmonizavo teisės aktų. Mes kalbame ne apie mokesčių harmonizavimą aukštų lygmenių, tačiau apie strategijas prieš mokesčių dempingą ir vengimą. Ir e, reikia e, laikytis nuo 101 iki 109 straipsnio iš ES sutarties. Mes neturime leisti, kad tie, tie, tie straipsniai būtų pažeisti. Ačiū. Dėkuoju. Dabar ponas Heiz. Vienai minutiai. Dėkui, ponė pirmininkė, sveikinu komisijos pereitos savaitės pasiūlymus, sveikinu taip pat ir tai, kad pajudėjome e, į priekį mokesčių informacijos apsikeitimo srityje. Labai svarbu, kad mes vieningai priešintume, priešintumės agresyviam mokesčių planavimui ir kad tarptautinės bendrovės sumokėtų, kas priklauso. Tačiau aš nemanau, kad e, valstybės narės nori harmonizuoto mokesčių kodekso. Galų gale pačias valstybės narės tiesiogniais rinkimais pačios ir turi tai nuspręsti. Bet reikia veikti agresyviai, kai kalbame apie didelės korporacijas, kurios naudojasi visom galimybėm išvengti mokesčių. Pagaliau reikėtų pasakyti štai ką. Šiame parlamente mums taip pat reikia radikalios diskusijos taip pat ir komisijoje, kalbėti apie veiksmingas mokesčių normas. Nes kai kur kalbama apie 30 procentų nominaliai, bet iš tikrųjų yra 8 ar 10 procentų. Mums reikia veiksmingo mokesčių tarifo, nes tik tai taip galėsime nušviesti šią sferą. Dėkuoju, pereiname prie spontaniškų pasisakymų. Suteiksiu žodį tik pusiai norinčių pasakyti, tai yra šešiems ir pirmiausia kalbės ponas Kaputo. The first one, Mr. Kelly. Ne, pirmiausia pasakys ponas Kelly. Dėkuoju, panė pirminkė. Visiškai sutinku su kolega Heizu, kuris išdėstė mūsų poziciją dėl viso šio klausimo. Visiškai pritariu, kad mokesčių vengimas ir slėpimas yra labai svarbus aspektai, kurie atsispindi šiame pasiūlyme. Galime tam pritarti. Tačiau, kai kalbame konsoliduotą įmonių pelno mokesčio bazę, šio pasiūlymo priimti negalime. Sunkumų dėl to kyla mažoms šalims. Jos mano, kad jos tokiu būdu yra diskriminuojamos ir konkurencija yra ES taikytina ir mokesčių sričiai. Todėl norime akcentuoti, kad negalime pritarti šiam pasiūlymui ir praeitie esame visą laiką balsavę prieš tokį pasiūlymą. Dėkui. Suteiksiu žodį vieną minutę dabar poniai Flašikovai. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai, mokesčių politika seniai yra ignoruojama Europos Sąjungoje, visada atidedama į tolesnį stalčių. Uh, bei ant mokesčių suderinimo. Tai akcentuojama ir šiandien. Mokesčių harmonizavimas ar suderinimas turėtų būti tik tai pats galutinis sprendimas, o dabar mums reikia tokių sprendimų, kurie e, trukdytų e, didelėms bendrovėms pasirinkti tokią valstybę, kurioje mokesčiai yra žemesni. Tarkime, sveikatos apsauga. Mano šalyje, Slovakijoje, e, daug e, paslaugas tiekiančių įmonių yra įsikūrusias kitose valstybėse, kuriuose mokesčių sistema yra palankesnė. Izvjestiteljica ispravno prepoznaje potrebu za poreznim rasterećenjem malih i srednjih poduzeća. Pone Tomašič, dėkoju, pone pirmininkė. E, turime užtikrinti, kad VMI nepatirtų per nedidelės mokesčių naštos. Ir valstybės narės turėtų parengti tokias mokesčių politikas, kurios tai atspindėtų. Turėtume kovoti su mokesčių slėpimu ir vengimu bet tai bus naudinga tik tuo atveju, jeigu valstybės narės pasinaudos administracinėmis procedūromis, kad e, stimuliuotų, kad iškeltų iš šešėlio šešėlinę ekonomiką. Kaltė yra ne tų valstybių, kurių sistemos yra konkurencingos, o tų, kurių sistemos yra pasenusios. Bilbao Brandyčia. Dėkuoju, panė pirmininkė, sveikinu komisijos parengtą pranešimą po LuxLax e, skandalo. Jis yra savalaikis, e, mums e, reikia užtikrinti didesnį skaidrumą, kad mokesčių mokėtojai galėtų viską suprasti, mokesčių sistema turi veikti realios ekonomikos labui. Reikia kovoti su mokesčių slėpimu ir vengimu. Turime skatinti mokesčių mokėjimą, o ne vengimą. Reikia taikyti sankcijas mokesčių srityje. Turime taip pat e, pamastyti apie finansinių sandorių mokestį siekiant e, padidinti įplaukas. Reikia pagalvoti apie PVM mokesčio reformas. Būtent to iš mūsų tikėsi ES piliečiai. Este debate é um hino à hipocrisia. Ponas Vykas. Ši diskusija tai yra himnas veidmainystiai. E, komisijos pirmininkas Junkeris dabar e, kviečia atlikti mokesčių e, reformą, tačiau ilgai pats pritarė mokesčių vengimui. Mums reikia grįžti prie pagrindinės problemos. Tai yra 90-ųjų metų liberaliosios revoliucijos kai susikūrė imperijos, kurios valdo mūsų vyriausybės ir institucijas. Laisvas kapitalo judėjimas, mokesčių užuovėjos, visa tai yra dėka to, kad politinė gale yra pavergta ir tarnauja ekonominiai galiai. Paskutinė pasakys ponė Lunaček. Pone ir ponios, e, po LuxLeaks skandalo, e, kai, e, kuriame tuometinis Luxemburgo finansų ministras dalyvavo ponas Junkeris, tai matome, kad Europoje buvo iškeltas klausimas dėl mokesčių taisyklių Europoje. Tai, ką turime prieš save šiandieną, šita, šitas pranešimas šitą ataskaitą yra iš tikrųjų pirma, pirmas žingsnis, tačiau mums reikia investuoti į tai, kad sukurtume bendrą mokesčių sistemą ir todėl mums labai svarbu, e, labai aišku, kad Europos lygmenių ir mano šalyje, Austrijoje, e, tokie dalykai buvo e, visada paslaptis. Ir E, mes e, tai, ką siūlome, e, turi būti siūloma ne tik įmonių atvilgių, bet ir privatiems asmenims. Kodėl jiems galima leisti toliau slėpti mokesčius? Labai dažnai kalbama apie mokesčių slėpimą ir vengimą dideliu mastu. Ir šitas sukčiavimas, kuriuo užsima piliečiai ir pilietės, turi baigtis. Ačiū ir dabar baigiant diskusijai, diskusijai norėčiau suteikti e, komisarui e, Moskovičiui, kad apibendrintų šitą diskusiją. E, dėkui, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Trumpai norėčiau pirmiausia tai padėkoti visiems už visų jūsų komentarus. Matome, kad mūsų tikslas yra bendras, suprantame šį tikslą bendrai, norime teisingesnės ir skaidresnės tarybų, e, Europos Sąjungos įmonėms ypač tai yra labai svarbu, kad jos būtų konkurencingos e, pasaulio rinkoje ir taip pat valstybių narių mokesčio administracijoms turime suteikti galimybės tinkamai veikti. Visi turime šią žinę pateikti nacionaliniam vyriausybėm ir aišku, kad nenorime taisyklių, kurios sukomplikuotų padėti. Dabar telegrafiškai keletą dar komentarų pasakysiu. Buvo išsakyta įvairių minčių. Mano nuomonė, tai, ką mes sakome, yra esminės svarbos dalykas. Aš praėjusią savaitę uh, pristačiau dokumentų paketą markai. Tai yra naujas uh, stimulas, uh, nauji veiksmai Europos Sąjungai ir tai iš tiesų yra naujas gaivaus oro gūsis. Čia yra tas dokumentų paketas yra pirmasis etapas ir nėra jisai savitikslis, o vasarą komisija paskelbs antrąjį dokumentų paketą, kuris yra skirtas konkurencingumui ir mes kartu visi jį svarstysime, taip pat ir konkrečias e, kiekvienos šalies ataskaitas. Ir tai, ką mes darome, tai nedarome savo, darome, e, kad e, siekdami, kad galėtume bendradarbiauti ir tarptautiniu mastu, ir tarp ES valstybių narių. Pavyzdžiui, automatinis e, keitimosi informacija sustarimas, kuris praėjusią savaitę su Šveicarija buvo parafuotas, e, yra labai svarbus ir tuo būdu galėsime padaryti, e, baigti su, su bankų paslaptimis. Kitas dalykas, kurį norėčiau pasakyti, viešoji nuomonė kai kurių praktikų, neteisingų praktikų jau nebepakenčia ir mes turime veikti atsakingai. Mes, e, jūs parlamentas, mes komisija turime e, žengti koja kojon bendrai dirbdami ir dėl to aš esu pasirengęs išklausyti parlamento nuomonę, nes parlamentas vaidina E, patį svarbiausią vaidmenį, nes yra visuomenės atstovas. Ir laukiu e, tikrai su, su nekantraudamas to mūsų bendro darbo. Dėkoju, gerbiamas komisijos nary. Dabar žodis pranešėjai poniai Kaili. Dėkui visiems už išsakytas nuomonės. E, ypač noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams už bendradarbiavimą. Pranešime išdėstyti mūsų prioritetai, bet buvo dalykų, dėl kurių nepavyko susitarti, tai yra aplinkosauginiai klausimai e, ir klausimai susiję su galimu potencialu e, kurti darbo vietas, taip pat mm, nesusitarėme ir dėl um, dėl to, kaip saugoti e, tuos asmenys, kurie atskleidžia e, trūkumus. Ir mes norėtume, kad ne tik komisija mūsų išklausytų, kad mūsų išklausytų ir taryba, nes parlamento pozicija dabar yra nuosekli ir šis pranešimas siekia, kad mokesčių politika buvo skaidri, e, būtų skaidri, ir naudinga verslui bei piliečiams. Ir tikimės visi e, ateityje bendradarbiauti. Dėkoju, ponė Kaili.